guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer. Labas vakaras, sveiki susirinkę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Gavote posėdžio darbo atvarkę, ar kas nors turėtų pastabų? Panašu, kad ne. Matėte, kad ant jūsų stalo guli informacinis lapelis su kalbų režimu. Šis posėdis yra transliuojamas viešai internetu. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narį Kanjetę, kuris pas mus atvyko. Tikrai džiugu, kad galime padiskutuoti. Mes jau supratome, kad kyla nuolat problemų dėl įtar, kad nuolat yra viršiamas biudžetas, vilkinami terminai ir taip toliau. Ir taip pat norėčiau Jums priminti, kad 2013 metų biudžeto įvykdymo ataskaitoje e, rašoma, kad finansavimas e, ITER buvo padidintas du kartus, negu kad prieš, e, prieš tai numatytą sąmatą. 2013 m. lapkričio mėnesį buvo parašyta finansavimą padidinti 290 milijonų eurų. E, komisija mus informavo, kad dabar bus e, keičiama įtar e, organizacija arba struktūra. Ir štai pas mus atvyko komisaras, kuris iš karto ir papasakos apie pačius naujausius įvykius. Taip pat noriu pasveikinti ir e, pramonės komiteto narius, kurie atvyko į šį posėdį. Thank you, Madam President, honorable. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man tikrai labai malonu e, šiandien dalyvauti jūsų posėdį ir jūs informuoti apie naujausius įvykius bei ateities iššūkius. Kaip žinia, šiam įtar yra susijęs su brandolių sintezės energetika. Ir tai yra e, tikrai labai svarbus projektas, kuris e, atsiliepia į klimato kaitos iššūkį. Jeigu mes norime e, iškastinių kūrą kažkuo kitų pakeisti, tai branduolinės sintez, branduolių sintezės energetika tikrai E, yra daug e, žadantis rytis. Šiandien aš pamin... kalbėsiu apie štai kokius dalykus. Visų pirma, e, projekto kontekstas, paskui paminėsiu pačius naujausius įvykius, kylančius iššūkius susijusius su finansavimu ir datomis ir toliau papasakos, kokia pažanga buvo pasiekta. ITER projektas yra įgyvendinamas e, pietų. Na, o Bra e, Barcelonoje yra brandolių sintezės e, reaktorius renginys. Mes bendradarbiaujame su vairiais tarptautiniais partneriais, pavyzdžiui, Japonija, JAV, Kinija, Indija, Pietų Koreja ir Rusija. <clears throat> Ir visame pasaulyje yra kuriami <clears throat> to naujo įrenginio komponentai. Ir kaip žinia, šis tarptautinis projektas yra tikrai labai didžiulės apimties ir dėl to kyla tam tikrų iššūkių, norint visą šį projektą tinkamai suvaldyti. Projektų gyvenimo dėlsimo priežastis daugiausiai susijusios su pasirinktais interprojekto partneriais. Nepaisant to, kad interprojektą administruoti pakankamai sudėtinga, <clears throat> Šiuo šio projekto įgyvendinimas leidžia Europai išlaikyti technologinę lyderystę brandulių sintezės energetikos srityje. Ir e, gyvendami toliau šį projektą mes galėsime pasinaudoti naujomis technologijomis. <clears throat> Vis dėlto, e, kadangi <clears throat> dizainas nebuvo pakankamai brandus, <clears throat> mes negalime pakankamai aiškiai judėti į priekį. Šiuo metu e, projektas yra parengtas tik tai 70 procentų, kalbant apie jo dizainą, ir 20 procentų, kalbant apie likusius dalis. Taigi, ITER <clears throat> šiuo metu įžengia į naują projekto įgyvendinimo etapą ir vykdo reikiamus pokyčius tam, kad projektas toliau būtų sėkmingai tęsiamas ir įgyvendinimas. ITER taryba priims visus reikiamus e, sprendimus. Toliau aš kalbėsiu apie naujausius pokyčius. Kai perėmiau šią vasarą ITER reikalus, vienas iš mano prioritėtų buvo informuoti parlamentą apie padarytą pažangą. 2015 metais tiek tarptautiniu, tiek Europos lygmeniu buvo pasiekta nemažai pažangos esminis pokytis tarptautiniu lygiu buvo naujo generalinio direktoriaus paskirimas, e, buvo paskirtas asmo, kuris anksčiau pirmininkavo Prancūzijos brandolinės energetikos komisijai. Ponas Bigor yra jo pavardė, jis parengė veiksmų planą tam, kad būtų galima greičiau įgyvendinti projekto atskirus E, etapus, vienas iš svarbiausių šio plano elementų yra naujosios vykdomosios projekto valdybos paskirimas tam, kad būtų galima tinkamiau e, suderinti veiksmus tarp jis ir valdybos ir septynių atskirų agentūrų atsakingų už e, įtėrio projektą tam, kad sprendimai būtų priimami suderintų būdu kiti elementai šio veiksmų plano yra susiję su fondo įsteigimu, iš kurio turi būti finansuojami e, finansuojamos sutinkamos ištos, tačiau čia dar sprendimas galutinis nėra priimtas ir todėl dar per anksti parlamentą apie tai informuoti. Dar turiu pasakyti, kad daktaras Bigor puikiai supranta, koks svarbus šis projektas Europos Sąjungai ir e, jis e, yra pakankamai atvirai ir konstruktyviai nusiteikęs 2014 gruodžio mėnesio pasangos lygių e, Europos agentūros Fusion for Energy direktorius e, buvo naujai paskirtas 2015-aisiais valdyba projekto paskyrė ponę, poną Pietro vykdomojų direktoriumi, kuris turėjo vertinti ir pateikti naujus pasiūlymus dėl agentūros darbus. Taip pat e, ponas Barabasi buvo paskirtas projektų administratoriumi, tačiau prieš priimančios sprendimus tapo aišku, kad reikės e, kuo greičiau Fusion for Energy agentūros e, valdymo struktūrą pakeisti, todėl šiandien galiu džiugę naujieną jums pranešti, <clears throat> kad po to, kai buvo priimtas bendras spalio 6 sprendimas, Fusion for Energy valdybos e, buvo paskirtas e, <clears throat> patyręs e, asmuo iš Vokietijos, kuris galės prisidėti savo ekspertinėmis žiniomis prie šio projekto gyvendinim. Sutikras, kad su jūsų komitetu galėsime ir toliau atvirai nuoširdžiai keistis nuomonėmis, ypač dėl Fusion for Energy agentūros veiklos ir dėl šio bendro projekto savo ruoštų Galiu Jūs patikinti, kad mano tarnybos atlieka <clears throat> Fusion for Energy agentūros priežiūrą labai atidžiai ir tą patvirtino audito rūmo atitinkamos išvados tik 5 iš 72 balsų. Fusion for Energy <clears throat> valdyboje priklauso komisijai, tačiau mes dedame visas pastangas, kad tas projektas judėtų į priekį, tačiau turi savo indėlį nešti ir valstybės narės. Taigi tiek ITER organizacija, tiek Fusion for Energy turi veikti kuo e, <clears throat> koordinuočiau, kad projektas būtų tinkamai gyvendinamas. Kai perėmiau ITER reikalus, buvau nustebintas to, kad buvo patvirtintas 2010 naujas biudžetas ir naujas tvarkaraštis, tačiau projektas vis tiek buvo dėlsiamas įgyvendinti. Taigi buvau susitikęs su ITER organizacijos vadovu daktaru Bigor ir paprašiau jo iki šių metų pabaigos parengti naują tikrovišką biudžeto projektą ir 2015 lapkričio mėnesį tas naujas biudžetas bus pateiktas į tarybai, taip pat bus nustatytas kuo tikroviškesnis galutinis projekto gyvendinimo terminas, atitinkamą informaciją parlamentui ir tarybai pateiksime kuo greičiau. Taip pat mes analizuojame ir naujas papildomas išlaidas ir tvarkaraštį ir e, remdamėsi pakankamai solidžių ir tikroviškų vertinimų pateiksime naujus skaičiavimus ir informaciją dėl projekto įgyvendinimo e, tvarkaraščio ir mes E, laikysimės e, nustatytų viršutinių finansavimo apribojimų iki 2020 metų. Taip pat mes tikimės, kad e, valstybės narės laikysis prisimtų įsipareigojimų dėl savo įmokų iš šio projekto biudžeto. Šio projekto atgaivinti negalime per vieną naktį, tam reikia visų partnerių, visų ES institucijų pastangų. Komisija yra pasirengusi atlikti padovaujamą vaidmenį, tačiau mums reikia rimtos politinės paramos ir per visą projektą gyvenimo laikotarpį, taigi raginu Jūs tokią paramą mums pareikšti, siekiant užtikrinti brandolių sintezės energijos projekto sėkmę. ITER projektas yra ne tik sudėtingas projektas techninio požiūriu, administravimo požiūriu, sąnaudų požiūriu ir kitais požiūriais įtaris yra naujoviška iniciatyva, kuri bus naudinga viso pasaulio pramoniai, taip pat aukštųjų technologijų smulkiam verslui, kurios, kuris gamina įvairius komponentus reikalingus šiam projektui. Dėl šio projekto <clears throat> atsirado daug naujų įmonių. E, ir naujoviškų pramonės šakų, kurios savo ruoštų daro teigiamą įtaką kitoms pramonėms šakoms, tokioms kaip e, oro transportas. Taigi šis projektas daro taip pat teigiamą poveikį tarptautiniams žinių mainams ir mm, mokslinio potencialo išnaudojimą. Šiandien e, daugiau <clears throat> kaip 300 viešųjų pirkimų konkursų buvo surinkta aukštųjų technologijų srityje, brandolinės inžinerijos srityje šio, šį projektą įgyvendinant. 100 milijonų eurų taip pat buvo skirta įvairiems moksliniams tyrimams Europos laboratorijoms. Pasiruošant atitinkamus sutartis mes taip pat e, užtikriname darbo vietų kūrimą Europoje ir paramą moksliniams tyrimams. Manome, kad ITER projektas iš tiesų atneš ekonominės naudos e, rengiant ateityje brandalių sintezės e, <clears throat> jėgainius statybos projektus pabaigai. Noriu pasakyti, pirmininkė prašo kalbėtojo kalbėti lėčiau. Baigdamas noriu pasakyti, kad nepaisant patiriamų sunkumų buvo pasiekta rimta pažanga per pastaruosius keletą metų gyvenant šį projektą vertą paminėti, kad ITER pastato stogas buvo pradėtas statyti 2015 rugsėjo mėnesį ir iki 17 metų pabaigos jau bus pats pagrindiniai komponentai sumontuoti, taip pat transformatorius pradama surinkinėti ir bus tas etapas atliktas iki šių metų pabaigos ir visus, visos šios projekto detalės ir etapai gyvendinami glaudžiai bedarbiaujant tarptautiniu mastu ir aš tikiuosi, kad jūs patys greičių, greitų laikų galėsite įsitikinti pasiektą pažangą ir pamatysite, kaip įgyvenimas šis projektas artimiausių metų. Aš sudarysiu sąlygas Europos parlamento delegacijai apsilankyti į tarp projekto įgyvendinimo vietą ir aš tikiuosi, kad jūs įtikins mūsų mokslininkų ir inžinierių pastangos užtikrinti Europos energetinį saugumą. Ačiū uždėmesi. Dėkoju komisarė. Ačiū už kvietimą. Mes jau lankėmės projekto vietoje 2008 metais. Ir biudžeto kontrolės komitetas susidarė įspūdį apie tą projektą. Ten, aišku, tuo metu buvo tik tai didžiulė skylė, taigi dabar jau džiaugiuosi, kad uh, Dabar ta skylė jau yra kažko užpildyta. Buvo tik iškasta didžiulė duobė, tiksliau sakant. Taigi dabar, aišku, nėra keliamas klausimas, ar mums to reikia ar nereikia. Mes nusprendėme, kad reikia ir mes dabar tą darysime. Tačiau klausimas kyla, kaip mes tą darysime. Man kelia nerima tai, kad jūs sakėte, kad taryba, įter taryba lapkričio mėnesį priims kažkokį svarbus, svarbų sprendimą. Aš norėčiau žinoti tiksliau. Kuo jūs remdamasis sakote, kad ITER dabar dirbs geriau negu kad lygi šiol? Dažnai tenka susidurti su tokiu, tokia praktika, kad pakeičiame vadovus ir po to po poros metų konstatuojame, kad problemos kokios buvo, tokios ir liko nes iš esmės problema yra ne asmenybėse, bet asme, problema yra struktūra nuostatos. Ar tikrai galima tikėtis, kad dabar reikalai pasuks geresnė linkme? Ačiū Jums už atsakymą. I answer directly. No, I, I think we, we have make two, two big decisions. Na, matau, kad mes padarėme du labai svarbius sprendimus pakeitėme vadovus Europos lygmenių, tarptautinių lygmenių ir dabar mes daug geriau koordinuojame F4E veiklą ir kitų veikėjų veiklą. Tai yra nauja. Dabar mes kūrėme naujus mechanizmus, kurie padės geriau koordinuoti darbą vykdančioji taryba dabar integruoja septynės agentūras. Anksčiau nebuvo aišku, kokią struktūrą jas remia, jos remiasi, kaip tos agentūros bendradarbiauja viena su kita. Dabar lygi šiol jos koordinuodavo, dvi, koordinuodavo savo veiksmus dvi šalių pagrindų, tačiau iš tikrųjų bendro vaizdo niekas neturėjo. Taigi dabar mes turime vykdančiąją tarybą, kuri apima visas agentūras. Be to yra integruotos projekto darbo grupės. Viena iš jų susijusi su statiniais, o kita susijusi su vakuminė įranga. Ten dirba ir vairios šalis, ir Koreja. Aš manau, kad mes keičiame patį darbo principą. Dabar pateiksime ir konkretų darbų veiksmų planą Taigi galima pasakyti, kad mes dirbame ir prie vadybinių struktūrų, darome jas efektyvesnės ir iš kitos pusės keičiame asmenybės ir darbo pobūdį. Ir sudarome naują būsimą biudžetą, numatome būsimas išlaidas. Aš suprantu, kad kas pusę metų vis e, susidurdame su problemomis, kad vėluoja darbas, didėja kainos, trūksta bendradarbiavimo tarp atskirų struktūrų, tarp septynių agentūrų, kurios ten integruotai dirba. Dabar visą tai bus sprendžiama. Asmenys, kurie užima vadovaujančius postus, yra puikūs vadybininkai, turi daug patirties šioje srityje. Lygi šiol turėjome tam tikrų problemų su vadybinių gebėjimų stoka. Taigi manau, kad sistema, tokia kokia ji yra dabar, veiks. Komisija labai atidžiai stebės, kaip vykdomi projektai ar mūsų patobulinimai veikia. Aš suprantu jūsų nerimą. Praeityje buvo tikrai nemažai problemų, tačiau tikrai mes keičiame reikalus iš esmės. Darbas dabar vyks kitaip ir aš tikiuosi, kad netrukus pamatysime teigiamus pokyčius. Dabar mes pateikėme naują veiksmų planą. Dabar nustatysime, kiek laiko reikia tam tikriems procesams. Taip pat nustatėme koordinavimo mechanizmą. Yra koordinuotos ir integruotos darbo grupės. Aš manau, kad tai yra teigiami pokyčiai. ITER taryba susitiks lakryčio 19 dieną, čia bus pristatytas veiksmų planas ir tada komisija jį išanalizuos ir atsiūs, aišku, jums visą reikalingą informaciją. Tada galėsime įgyvendinti pažangą, ką jau nuveikė nauji vadovai. Rezervinis fondas ir yra tas mechanizmas, kuris leis mums kažkaip tvarkyti su padidėjusiu išlaidų klausimu. Tos padidėjusios išlaidos turi būti apmokėtos, bet dabar yra numatytas konkretus mechanizmas, kaip tai bus daroma ateityje. Taigi po lapkričio 18-19 dienos susitikimų mes, tarybai, mes pateiksime parlamentui išsame informaciją. Ir tada, aišku, patys turėsime daug aiškesnį vaizdą, kaip viskas veiks. Taip, optimizmas yra geras dalykas, nenorime, jums, nenorime iš jūsų jo ir atimti. Džiaugiamės tuo, bet būtų gerai išgirsti ir kokiu nors konkrečių dalykų, kas bus vykdoma, kuo tas optimizmas paremtas. Jūs minėjote, kad iki, š... perspe, iki finansinės perspektyvos pabaigos turėtų užtekti 6,6 milijardų eurų. Tačiau aš nežinau, ar to pakaks pasiekti tam rezultatui, kurio mes norėjome. Išleisti pinigus tai yra viena, o pasiekti rezultato yra kas kita ir mes netaip įsivaizdavome šio projekto tikslus. Ko tikitės finansinės programos pabaigoje? Ar manote, kad bus priežasčių prašyti dar daugiau lėšų? Tai yra klausimas, kuriuo tikrai vertėtų diskutuoti. Kitas dalykas F4E, saląją energijai klausimas. Ispanijos vyriausybė pasiūlė neseniai naujus pastatus šiam, šiai agentūrai ir ar jau susitarta dėl to naujo pastato, dėl jo buvo, turėjo būti susitarta spalio antroje pusėje. 2013 m. ataskaitoje mes reikalavome visų dalyvaujančių šalių oficialios pozicijos dėl dalyvavimo ITER. Mes norime žinoti, ar yra tokia ataskaita, sakykime, ar e, pateikė tokias pozicijas Kinija, Koreja, Junktinės Amerikos valstijos, Rusija ir visos valstybės, kurios dalyvauja, taip pat ir Europos komisija bei Junktinės Amerikos valstijos. Dabar akivaizdu, kad valstybės nesumoka savo įnašų trūksta dabar 2,2 milijonų eurų, tai nėra labai daug žvelgiant iš bendros perspektyvos, tačiau vis tiek norėtų sužinoti, ką komisija ketina daryti, kad šias lėšas atgautų. Taip pat norėtume sužinoti, ar 14 metais taip pat yra tokių pradėlsimų sumokėti. Taip pat labai gaila, kad ne visų tarybos narių biografijos yra išspausdintos jūsų puslapyje. Norėtųsi šios informacijos taip pat daugiau. Mes balsuosime dėl 2016 metų finansavimo ir rezoliucijoje yra toksai punktas, kuriame mes reikalaujame daugiau skaidrumo finansuojant tokius projektus iš ES lėšų. Mums reikia ir ypatingo ataskaitų teikimo mechanizmo, tam, kad mes tiksliai galėtume žinoti, kur patenka vienas ar kitas lėšų srautas. Taigi aš norėčiau, kad jūs tai plačiau pakomentuotumėte. Ačiū. First of all, it's clear that, that one, um, once, um, Na, akivaizdu, kad e, kai yra pristatomas veiksmų planas, tai jie svarsto ir į tartarybą. tarybą. Ir be abejo, ateitie reikėtų tikėtis, kad e, kaštų dar didės. Ir jos turės prisimti visos susijusios šalis. Mes e, pateiksime išsamesnį dokumentą su visa e, informacija. Dėl skaidrumo. Aš irgi noriu daugiau skaidrumo, įgyvendinant šį projektą tikrai nėra ko slėpti. E, yra laikomasi visų finansinių reglamentų, taip pat taisyklių dėl viešųjų konkursų ir tikrai e, yra laikomasi visų skaidrumo reikalavimų. Jūs taip pat įravotės dėl patalpų. 2015 m. kovo mėnesį e, Fusion for Energy projektai buvo pasiūlytos naujos nuolatinės patalpos Šiuo metu e, darbas vyksta, e, bandoma įstikinti, kad pasiūlytos patalpos atitinka reikalavimus biurams, nes vis dėlto e, reikia gyvendinti ir FFI kriterijus. Šiuo metu yra vykdomos dvi procedūros yra sprendžiamos administracinės problemos susijusios su pastatais, su personalu. Na ir taip pat uh, Fusion for Energy daro viską, kad būtų geriau integruota jos veikla su ITER organizacija arba ITER organizacijoje. Kalbant apie ITER organizacija. E, turėtų būti primtas sprendimas ir dėl patalpų Barcelonoje. E, kai bus e, primtos patalpos, tuomet bus galima jas ir persikelti. Šiuo metu yra tvarkomas ir pats, patal, pats pastatas, patalpos, uh, ir e, taip pat reorganizuojamas personalas. Tam, kad būtų galima užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp abiejų organizacijų, e, koordinacijos, integracijos trūkumas ir lėmė, kad e, projektų gyventinimas yra užvilkintas. Ačiū. Dabar žodis teikiamas pranešėjui, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, labai ačiū už Jūsų prezentaciją, o ypač už optimizmą. Bet žinote, jeigu paskaitytumėm pirmąją veiksmų plano dalį, tai būtų akivaizdu, kad per pastarosius metus buvo kelia tikrai labai daug problemų. Labai daug problemų. Veiksmų plane kalbama apie didžiulius pokyčius. Uh, administracijoje, valdyboje. Tikrai kalbama apie didžiulius pokyčius. Jūs minėjote, kad dabar valdančioji taryba jau dirba. Jūs pateikėte pavyzdį apie vieną projektą, bet aš norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate veiksmų plano įgyvendinimą. Šis veiksmų planas buvo pristatytas kovo mėnesį Ir tą veiksmų planą reikėtų įgyvendinti per 12 mėnesių, taigi visiškai netrukus jis jau turėtų būti įgyvendintas. Tai koks jūsų vertinimas? Fusion for Energy plane taip pat yra abejonės, kad planas bus tinkamai įgyvendintas, nes iškilo daug problemų. Taip tiesa, tai yra uh, naujas būdas e, šiai įmoniai valdyti, tačiau tuo pat metu tai yra didžiuliai pokyčiai. Ir koks yra jūsų vertinimas, ką jūs manote? Na, o dabar pats svarbiausias dalykas - tai yra tas planas, kurio mes laukiame lapkričio mėnesį. Ar tai bus toks planas, kuris jau bus prieš tai aptartas su partneriais, ar jį paskelbus, tuomet prasidės naujas laikotarpis, per kurį e, E, reikės tą planą patvirtinti ir e, prasidė, prasidės darbas. Jeigu lapkričio mėnesį pasirodys tas planas, kada jau bus pradėta konkrečiai dirbti, nes mes laukiame konkrečių veiksmų. Žodis komisarai, prašom. Ačiū. Dėl to veiksmų plano, kurį minėjo ponas Vigor. Kaip žinia, tai tikrai svarbus planas. Yra pateiktas Fusion for Energy veiksmų planas. Na, o dabar e, Fusion for Energy turi naują valdybą, naują valdytojų komandą. Pasižiūrėsime, kaip ta komanda dirbs, pokyčiai tikrai dideli. Fusion for Energy dabar vadovauja naujas vadovas, E, jis turės įgyvendinti pokyčius, mums reikia šiek tiek laiko, kad pamatytumėm, kaip viskas klostysis. Viskas gana sudėtinga. Visų pirma, reikėtų siekti didesnės integracijos ir bendradarbiavimo su septyniomis e, nacionalinėmis agentūromis arba vidaus agentūromis. Taip pat yra ir kitų užduočių, Ir tai yra tikrai didžiuliai pokyčiai. Veiksmų planas bus pristatytas taryboje. Kaip reaguos šalis? Aš manau, kad prasidės labai ilgos diskusijos. Nemanau, kad tos diskusijos truks e, trumpiau negu kad vienerius metus. Nuo tada, kai planas bus pristatytas, iki tada, kai jis bus patvirtintas, prabėgs ko gero vieneri metai. Ir tas veiksmų planas bus susijęs ir su naujais kaštais, nauja struktūra. Ir tikrai e, būtų labai sunku sustarti per porą mėnesių. Europos parlamente vyksta e, e, ilgos diskusijos dėl vieno teisės akto. Na, mes dabar kalbame apie veiksmų planą, kuriame bus labai drastiškų pakeitimų. Aš tikrai nemanau, kad veiksmų planas bus patvirtintas labai greitai per porą mėnesių. Mane tai tikrai labai nustebintų. Gal tas naujas vadovas ir labai gabus, bet tikrai nemanau, kad labai sparčiai pavyktų patvirtinti veiksmų planą. Iš kitos pusės Europos komisija taip pat turėtų išanalizuoti veiksmų plano turinį ir, aišku, mes pateiksime informacijos ir Europos parlamentui. Tikrai nebus viskas taip jau paprasta ar lengva. Mes turime būti realistai. Tikrai neturime slėptis nuo faktų, reikia aiškiai pasakyti, kokia yra padėtis. Ir be abejo, paskui vyks politinės diskusijos visur taip pat ir Europos parlamente. Bet vyks diskusijos ir Briuselėje, ir jungtinėse tautose. Iš tikrųjų, didžiulis projektas, kalbam apie didžiulės sumas ir didžiulius pokyčius. keisis struktūra, e, veiklos būdas, e, ryšiai su agentūromis. Aš e, Ateitį vertinu optimistiškai. Mes jau dabar identifikavome visas problemas ir manau, kad jau pradėjome jas spręsti. Ir, ponė pirmininkė, mes bandome spręsti visas tas problemas. Viskas buvo išanalizuota ir pateikti atsakymai. Mes žinome, kokie yra trūkumai. Kai vykstame vizito, mes galime pamatyti labai konkrečių pavyzdžių, kaip viskas vyksta. Nuo pat pradžių iki pat pabaigos matome, kokia yra pažanga, kur yra darbai sustoję arba vilkinami. ir mes išanalizavę ateities problemas, jas ateitie galime išspręsti. Aš nesu labai optimistas ar labai pesimistas. Aš manau, kad mes turėtumėm imtis realistinių veiksmų. Mums jau du kartus šis pažadas buvo išsakytas replika, tačiau aš esu naujas komisijos narys ir labai rimtai vertinu savo atsakomybę, kai komisijos pirmininkas Junkeris mes paprašė imti šio darbo, aš puikiai supratau, kokie iššūkiai manęs e, laukia ir e, e, žinojau, kad parlamentas rengia pranešimą ir kad jo svarba tikrai yra neįlinė. Kolega Šoltis dabar užduos klausimą. Ačiū pirmininkė. Europos audito rūmai išreiškė didelį susirūpinimą dėl šio projekto įgyvendinimo, jo ateities Taigi labai svarbus yra šio projekto biudžetas, kuris nuo 2006 iki praėjusių metų buvo padidintas daugiau nei tris kartus. Manau, kad e, galėtume taip pat šiek tiek skeptiškai vertinti ne tik su biudžetu susijusius aspektus, tačiau taip pat ir projekto planavimo etapą. Manau, kad problemų kelia taip pat ir tas aspektas, kad e, mes e, skatsėjame su vienu asmeniu, tai yra projekto vadovo direktoriumi, dabar tikimės, kad paskirus naują direktorių reikalai pajudės į geresnę pusę, tačiau kokių garantijų komisija galėtų mums suteikti dėl to, kad naujasis veiksmų planas bus tikroviškesnis nei likščioliniai Kaip e, jūs mus paskatintumėte šiuo atžvilgiu būti ne tik optimistais, tačiau ir pakankamai, pakankamais realistais atsakymus. Komisija pirmiausiai ketina dabar įvertinti parengtą veiksmų planą, kaip bus jo galutinė versija pristatyta inter taryboje. Mes taip pat savo analizę pateiksime ir aš ketinu ir netgi paprašiau jau naujo direktorius pono Bigo būti kuo e, didesniu realistu, įvertinti svarbiausius poreikius šio projekto ir problemas šiuo metu. Ir iš tiesų šis projektas e, yra daug sudėtingesnis nei įprastiniai tokio pobūdžio projektai, nes įprastinį projektą galima parengti, apskaičiuoti sąnaudas ir galbūt biudžetas arba sąnaudas na, padidės 5 procentais, nes šis projektas šiuo atveju yra labai sudėtingas ir kiekviena jo dalis, kiekvienas etapas tai visiškai naujoviškas projektas ir šiuo metu mes bandome įvertinti projekto brandumo lygį ir man Buvo pranešta, kad projekto brandumo lygis šiuo metu siekia 70 procentų ir tai yra jau pakankamai daug. Taigi dabar mes galime susidaryti bendrąjį vaizdą susijusiu su projekto įgyvendinimu, tačiau aš e, noriu, kad tas vaizdas būtų kuo aiškesnis, nes parlamentas to aiškaus vaizdo siekia ir aš pasitikiu ponu Bigo, pasitikiu e, jo galimybėmis parengti tą veiksmų planą, parengti projekto gyvendinimo tvarkarašius ir tinkamai įvertinti sąnaudas. Na, žinoma, tas aiškus vaizdas turbūt niekam nepatiks, mes žinoma norėtume neviršyti pirminio biudžeto, tačiau dabar yra akivaizdu, kad skirtų lėšų nepakaks, reikės ateities skirti papildomų lėšų iki 20 metų Europoje mes didelių problemų dėl to nepatirsime, nes dabartinė daugiametėje finansinėje programoje yra skirta pakankamai lėšų šiam projektui. Po 20 metų svarstysime naują finansinę perspektyvą, naują daugiametę finansinę programą ir biudžeto tvirtinimo institucijos turės e, apsvarstyti ir priimti atitinkamus sprendimus, kiek skirti lėšų šio projekto finansavimui, tačiau esu tikras, kad e, tiksliau e, suprantu, kad parlamentas e, šiuo metu praradęs pasitikėjimą šio projekto gyvendinimu ir problemų mes patiriame kiekvienais metais. Su komisija šiuo metu imasi konkrečių žingsnių, peržiūri, iš naujo įvertina Fusion for Energy struktūrą bendrą projekto įgyvendinimą, siekiant, kad jis taptų kuo veiksmingesniu ir ateityje mes ir toliau aktyviai dalyvaudami ITER projekto administravimo ir valdymo struktūrose ir rengdami atitinkamas uh, rekomendacijas ir pateikdami Fusion for Energy agentūrai ir atidžiai stebėdami ir kontroliuodami, kaip yra panaudojamos lėšos, stengsime optimizuoti šio projekto sąmatą. Ką aš jums noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad mes ir toliau dėsime visas pastangas, kad užtikrintume ateityje šio projekto įgyvendinimo priežiūrą. energetikos generalinis direktoratas ir aš kaip komisijos narys dalyvaujame šiame procese ir dalyvaujame visapusiškai. E, anksčiau atsakomybė buvo paskirstyta keliems komisijos nariams. Už šį projektą dabar mes galime susidaryti labai aišku vaizdą. Kalbant apie mūsų veiksmus susijusius su projekto administravimu ir mes ketiname laikinai dalyvauti administravimo struktūrose ir atsižvelgti į audito kritinės išvadas dėl e, Fusion for Energy agentūros veiklos, taigi komisija ketina aktyviai dalyvauti šio projekto stebėsimoje. Žinoma, reikia dar ir nepriklausomos agentūros, kurios užtikrina kasdieninę e, kasdienės funkcijas, tačiau mes labai rimtai vertiname ir savo vaidmenį siekiant įgyveninti šį veiksmų planą. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už uh, išsakytas mintis. Parlamentas uh, anksčiau labai kantriai reaguodavo į ITER projekto įgyvendinimo dėlsimą ir į biudžeto didinimą. Parlamentas uh, daugelį metų pritardavo pasiūlymams skirti papildomą finansavimą į tarp projektų ir per pastarusius keletą metų mes tikrai labai kantriai elgdavomės į tarp projektų atžvilgių. Man atrodo, kad ne visos valstybės narės yra taip palankiai nusiteikusios ir pirmininkė anksčiau uždavė klausimą apie tai, kad, pavyzdžiui, 2013 metais septynios valstybės narės dėlsi sumokėti savo įmokas į, į tą projekto biudžetą, nes nemanė, kad tas projektas vertas finansavimo. Aš noriu jūsų paklausti, ar biudžeto kontrolės komitetui galėtumėte suteikti reguliarią informaciją apie tai, kaip valstybės narės įmoka savo įmokas reguliariai į įti ir biudžetą, tai leistų mums e, rimčiau diskutuoti su taryba dėl šio projekto. Kitas e, klausimas yra susijęs su Europos finansinio stabilumo priemonė, kuomet mes e, svarstėme šios priemonės finansavimą, buvo paimta nemažai lėšų, pavyzdžiui, iš infrastruktūros e, tinklų sujungimo priemonės e, iš e, kitų programų, tačiau taip pat buvo siūloma ir atitinkamai paimti dalį lėšų iš ITER biudžeto ir po to kompensuoti ITER nuostolius iš kitų šaltinių. Ar tai tiesa ta informacija? 2013 metais parlamentas paprašė ataskaitos apie tai, kiek valstybės narėse yra įnešę įnašų Ir situacija skiriasi skirtingose valstybėse narėse ir skirtingose agentūrose. Čia nėra kažkoks tai viešos ir valstybinės partnerystės pavyzdys ir vertinimo kriterijai yra kitokie. Bendros, bendros įmonės nariai yra valstybės narės, Euratomas, ir Eurotomas finansuoja 81,3 procento. O valstybės narės moka savo įnašus atitinkamai. Taigi, skiriasi finansavimas ir atskiroms agentūroms ir mes norime, aišku, daugiau skaidrumo ir labai mūsų tikrai turėtų būti bendradarbiavimas su šiuo komitetu užtikrintas ir aš pasistengsiu jums suteikti atitinkamą informaciją atėjus laikui. FC cannot finance it. Eh? Taip, dėl fondų ir stabilumo mechanizmo 500 milijonų eurų buvo skirta, buvo paimta iš EFSI, tačiau mes jūs gražinsime iki 2020 metų. Toks yra susitarimas. Um, I, I, I'm, I'm not aware, but I will check my services. I, I don't know if they are nodding. Tiksliau mes tos pinigus turėsime mums tos pinigus gražins, mes patys paremėme fondą. Bet, aišku, yra ir vėlavimų mokėjimuose. Ir aš tikrai patikrinsiu visą ir pateiksiu jums tą informaciją. Bet jeigu būtų buvęs koks nors labai esminis vėlavimas, tai mane jau būtų informavę. Kolegė Savana. Pone komisarė. Aš ir mes, manau, visi labai džiaugiamės jūsų entuzijazmu ir jūsų atsidavimu šiam projektui. Aš nenoriu Jums užduoti klausimą, bet noriu pakomentuoti situaciją. Ir tikiuosi, kad Jūs išgirsite mano žodžius ir įsidėmėsite juos artimiausiams metams. Tai susijęs su tuo, ką Jūs pasakėte apie, naują vado, apie naujus vadovus. Jiems neva reikia daugiau laiko Jiems nereikia viso laiko, bet reikia šiek tiek, pakankamai laiko. Na, galima buvo panaudoti tinklo metaforą ar voratinklio metaforą. Tai yra tikrai didžiulis voratinklis, kuriame ne visai jau pasidarė aišku, kur koks sluoksnis nueina, kur kokia yra sąsaja ir koks yra bendras vaizdas. Ne vienas iš mūsų esą matęs Matrixos filmą ir man tai primena Matrixą. Matricą. Ką aš noriu pasakyti? Mes žinom, kad jūs esate sažiningas ir labai geranoriškas žmogus, nusiteikęs išspręsti tas problemas. Tačiau įsivaizduokite, 12, metų praeis nuo, 12 mėnesių praeis nuo šios dienos, 24 mėnesiai praeis nuo šios dienos. Žinodamas padėtį, matydamas tai, kas parašyta dokumentuose, aš labai neramiai žiūriu į ateitį, aš nenorėčiau atsidurti jūsų vietoje. Tame projekte yra tiek sluoksnių. Dabar yra 50 skirtingų projekto dalių, jie tarpusavyje niekaip nesusiję. Ir yra tam tikros rekomendacijos, kurios buvo išsakytos 2010 metais. Tų rekomendacijų yra taip pat labai daug. Taigi, jeigu ITER dirbs dar metus ir dar vienerius metus, tai aš norėčiau jai palinkėti ir jums palinkėti drąsos atsisakyti kažko, jeigu tikrai to reikės. Aš tikiuosi, kad to nereikės. Bet noriu Jums palinkėti visokiojopos sėkmės ir drąsos, galbūt netgi užbaigti šį žaidimą, jeigu to reikės. Vėl ateis laikas tvirtinti biudžeto įvykdymą ir mes, aišku, būsim atitinkamai kritiš, kritiški ir jeigu matysim, kad reikalai negerėja, o gal netgi blogėja, tai tai tada galbūt reikės pagalvoti nebe apie tai, kad nereikia tęsti to serialo be galo. Dvi, trys serijos yra pakankamas kiekis. Taip, tiesa, tai, kad nauja vadovavimo struktūra turės turėti tam tikrą laiką, per kurį jinai pradės įgyvendyti savo pakeitimus, naujas idėjas, tai nepadarysi per dieną. Bet tiesa yra ir tai, ką jūs sakote, kas buvo pasakyta jūsų biudžeto įvykdymo rekomendacijose, kurių jau irgi buvo ne viena. Mes tikrai atkreipsime dėmesį į visas problemas, į visas rekomendacijas, kurios buvo išsakytos. Bet aišku, mes negalim kasdien tikrinti ir po 12 mėnesių pasakyti, ne, dabar atsisakysime visko. Mes tenksimės taisyti praeities klaidas žingsnis po žingsnis, tenksimės daryti efektyviai ir skaidriai. Bet dabar bent jau keisis tai, kad komisija nuo pat pirmos dienos aktyviai dalyvaus tame darbe. Mes tą darysime tikrai labai atidžiai ir dėl to projekto atsisakymo Na, nežinau, ar po 12 mėnesių galime pasakyti, kad jį baigsime. Šitas projektas yra puikus, tai jis yra nukreiptas į ateitį, jis padės mums gauti energiją ateityje. Ir mes esame būtent ta valstybė ar šalis, Europos Sąjunga, kurioje šis projektas yra įgyvendinamas. Tai yra mums didžiulė galimybė. Projektas yra absoliučiai unikalus, iki kito tokio nėra. Aišku, jis yra nepaprastai sudėtingas. Tokia struktūra kuri dabar sukurta, kuri, kurioje tiek daug agentūrų, tiek daug skirtingų dalių, tiek daug bendradarbiaujančių šalių ir administruojančių institucijų, yra nepaprastai sudėtingas. Mums dabar teks kažką supaprastinti, padaryti tą visą struktūrą suvokiamą. Taigi mes tenksimės įvesti visame tame vadybinės struktūras joje bus veikiama kaip privačioje kompanijoje, kurioje yra akcininkai, mes jų, nors ta akcininkų struktūra sudėtinga, bet vis tiek. Nes to mums reikia mūsų ateičiai. Mes tokiu būdu išspręstume mūsų apsirūpinimo energiją klausimą visiems laikams tai būtų ir mūsų ekonomikos postumis, ir klimato, klimatui naudinga. Ir mes esame Europoje tie, kurie vadovaujame šiam projektui, mes čia esame pasiekę aukščiausių rezultatų. Ne visose srityse mes tokie esame, bet čia taip. Todėl ir tie, tos išlaidos ir tie tvarkaraščiai, kurie buvo nustatyti iš pradžių, galbūt nesuveikė, bet Dabar mes tenksimės, kad tai būtų išmintingiau padaryta ir komisija stengsis visomis pajėgomis bendradarbiauti su visomis institucijomis, kad sistema veiktų. Po 12 mėnesių galutinio sprendimo padaryti tikrai nepavyks, nes nesame vieninteliai šio projekto dalyviai, jame dalyvauja daugybė valstybių Ir mes prisijėmė atsakomybę už to projekto sėkmę ir jeigu kažkas iš šalių pasitrauks, tai mes turėsime už tai sumokėti. Mes praktiškai neturime tokios galimybės. Ar jūs pavadinsite tai matrica, ar pavadinsite tai tinklu, viskas tinka. Tai iš tikrųjų nepaprastai sudėtingas, labai daugelypis projektas. Ir aš tikrai stengsiuosi, kad jis taptų šiek tiek paprastesnis, efektyvesnis ir lengviau suprantamas. Jeigu bandai paaiškinti kam nors, kaip veikia šis projektas, nepaprastai sunku taip, tą padaryti. Kaip padaryti tai, kad kokia nors konkreti detalė ten, atsidurtų ten, kur jie reikia. Reikia vykdyti viešuosius pirkimus, kaip ta detalė tiks kitoms projekto detalėms e, kaip jos dėrės tarpusavė, kaip bus atgabenta ir taip toliau. Tai yra dalykai, kurių mes anksčiau nesame darę. Tai kiekvienu atveju mes susidurėme su unikalia situacija ir unikaliais sprendimais. Tai mes dabar stengsimės bent jau supaprastinti administracinę šito reikalo pusę. Nuvažiuosime ten, pasižiūrėsime, kaip vyksta darbai ir užduosime klausimus tiems, kurie ten iš tikrųjų dirba. Ir uh, Taip pat ir jūs lankysitės tam projekte ir mes visi tikiuosi, kad po 12 mėnesių mums tikrai nereikės svarstyti tokios galimybės, kaip mesti visą šį projektą. Ačiū. Trumpas paaiškinimas. Aš tikrai nenoriu atsisakyti šio projekto, žinoma, ne. Bet aš kalbu apie, na, kažkokią mokslinę naudą ir mokslinius rezultatus, kurie būtų neįtikėtini. Bet aš kalbu daugiau apie tuos praktinius dalykus - vadybą ir pinigų naudojimą. Taip. Aš esu naujas šiame poste, bet žinodamas tai, kaip viskas buvo lygi šiol, galiu pasakyti, kad buvo blogai, man nepatiko tai, ką aš pamačiau ir aš tikrai remiu pokyčius, kurių jūs ir reikalaujate savo ataskaitose ir turite teisę kritikuoti mus. Bet aš vis dėlto tikiuosi, kad mes pasirinkome asmenis, kurie yra suinteresuoti, kurie išmano, kurie turi gebėjimų ir išsilavinimo būti tame poste, kurie turi tų žinių, kurių reikia įgyvendinti tokiems projektams. Ir aš tikiuosi, kad tie asmenys galės tarpusavyje bendradarbiauti, užmėgsti tokius asmeninius santykius tarpusavyje ir koordinuoti veiklą vieni su kitais. Jeigu vyksta dialogas, tai ir struktūra gali veikti. Jeigu nėra dialogo, nėra ir koordinavimo. Bet aš suprantu jūsų nuogastavimus ir žinau, kad jūs šio projekto sėkme tikrai džiaugtumėtės. Mes visi tą padarytumėm, bet visi suvokiame, kokį didelį pokytį mūsų visai žmonijai atneštų šito projekto sėkmė. Taip. Kaip buvęs mūsų komiteto narys, jūs stebėsite kaštus. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Projektas tikrai yra labai sudėtingas ir e, tikrai ne viskas vyksta geriau. E, Matome, kad finansavimas buvo e, e, padidintas e, du kartus, 6,6 milijardo eurų, kažkur tai dar trūksta 219 milijonų, ne visos valstybės yra įnešusios savo indėlį. Aš dėl įvairių priežasčių vis dėlto pritarčiau komisaro optimizmui. Viena vertus, aš tikrai esu įsitikinusi, kad su naujais vadovais, tikrai galima kai ką pakeisti. Kodėl e, e, kai kada ekonomikos arba finansų sektorio nepasiteisina e, įmonių sujungimas? Dėl to, kad trūksta atitinkamų vadovų, atitinkamų darbuotojų valdy, valdymo lygmenyje. Bet uh, Šiuo atveju aš e, tikrai tikiuosi, kad projektas įgaus naujos gyvybės. Lapkričio mėnesį pasirodys naujas veiksmų planas su nauja samata, su naujų kalendoriumi, darbų grafiku ir aš siūlyčiau suderinti tą naują veiksmų planas ir su Europos parlamentu. Jūs jau minėjote stebėseną, sakėte, kad stebėseną užsiims Europos e, komisija, bet e, jūs palaikykite glaudžius kontaktus, tarkitės ir su mūsų komitetu. Tikrai būtų labai gerai, jeigu nuolat iš jūsų gautumėm informacijos. Ir paminėsiu dar vieną svarbų aspektą, kurį jūs irgi minėjote - poveikis ekonomikos augimui ir užimtumui. E, Dabar investicijoms yra numatyti 3 milijonai, 100 milijonų e, moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Vėlgi milijonai numatyti informacinių technologijų viešiesiams pirkimams. Tai turėtų padėti sukurti naujų darbo vietų. Toliau patikimas apsirūpinimas energija Europoje. Jūs sakėte, kad e, dėl naujų technologijų Europa gali tapti lyderę. Kaip kad atsitiko su JAV e, skalūnų dujų išgavimo srityje. Amerikiečiai labai daug e, investavo praeitėje, na, o paskui iš to turėjo naudos, bet prieš tai reikėjo investuoti milijardus. Šis ITER projektas taip pat turės didžiulio poveikio e, technologijoms ir taip pat uh, jį gyventinus Europoje pavyks lengviau apsirūpinti energiją. Ir aš manau, kad mums tai yra tikrai be galo svarbi tema. Tai be abejo bus padarytas teigiamas poveikis užimtumui, technologijų plėtrai. Jau ir dabar tai vyksta. Ir dar vienas svarbus dalykas. Tai Europos parlamento įtraukimas į visą šį projektą. Akivaizdu, kad kai mes kalbame apie naująją finansinę perspektyvą, tai e, reikės pasiekti susitarimą su Europos parlamentu dėl būsimo finansavimo. Ir tam, kad mes e, pasiektumėm susitarimą su Europos parlamentu, tai Europos parlamentas turi būti trauktas į visą procesą, jam turi būti nuolat teikiama informacija, turi būti užtikrintas skaidrumas. Aš pasistengsiu, kad parlamentas gautų kiek įmanoma daugiau informacijos. Bet mes turime vykdyti ir stebėseną. Valdyboje mes uh, E, turime e, balsų. Aišku, ne viskas tik nuo mūsų priklauso, bet e, aš tikrai pritariu, kad Europos parlamentas turi gauti kiek įmanoma daugiau informacijos. Veiksmų planas bus paskelbtas lapkričio 19 dieną, na, o jo paskelbimo uh, Mes pasistengsime jums pateikti kiek įmanoma daugiau informacijos. Ponas Jonas e, Wimberg turės atvykti ir į jūsų komitetą ir tuomet jūs turėsite tikrai puikią progą iš jo paties gauti informacijos, palaikyti su juo atvirą dialogą, pasiteirauti, kaip jis uh, ketina įgyvendinti visus organizaciją priimtus sprendimus. Tikrai šių metų pabaiga bus labai įdomi, nes dabar yra nauja vadovybė. Europos parlamentas praėjusiais metais pateikė daug rekomendacijų. Reikės įvertinti, kaip visos tos rekomendacijos įgyvendinamos prieš tvirtinant biudžetą, biudžeto įvykdymą. Prieš tvirtinami biudžeto įvykdymą, ko gero galėsime konstatuoti, kad buvo padaryta didelė pažanga Tikrai Europos parlamentas, suprantu, kad labai domisi brandolių sintezės energetika ir tikrai bus, puikia, bus glaučiai bendradarbiavimas Europos parlamento, taip pat ir su jūsų komitetu tvirtinant biudžeto įvykdinimą. Šiais metais viskas turėtų būti gana sudėtinga, nes yra daug pokyčių, naujų iššūkių. bet tikrai tikiuosi, kad viskas baigsis gerai. Bet be abejo, tam tikrai reikia labai atviros diskusijos. Ir taip pat su ponus Weinberg. Pirmininkė, labai atsiprašau, mums trūksta laiko, ko gero, kai kas kalbėjo jau per ilgai. Dabar žodis kitai kolegijai. Ačiū pirmininkai, ačiū komisijos nariui už suteiktą informaciją. Šis projektas iš tiesų yra labai sudėtingas, praktiškai būtų galima palyginti prancūzų kalboje su dujų kamera nes esame patekę pakankamai sutinką padėtį įvairiose valstybėse narėse, vertinant šį projektą, kurio reikšmė yra labai didelė, jūs esate didelis optimistas, kalbant apie šio projekto ateitį, aš e, daug pesimi, pesimistiškiau ją vertinu, manau, kad mes pradėjome gyveninti didžiulio masto gigantišką projektą ir netgi neturėdami atsakymų į, į įvairius mokslinius klausimus. Ir būtent dėl to Biudžetas smarkiai išaugo, nes mes pakeitėme orientaciją projekto eigoje. Jūs dabar kalbėjote apie tai, kad paskirtas naujas projekto vadovas, ponas Bigo, e, prieš jį buvo Japonijos atstovas, kuris vadovavo šiam projektui ir diskusijos vyko panašiai. Aš noriu paklausti apie finansavimą. Na, paklausti, kiek JAV yra e, suteikusi kokią dalį finansavimo šiam e, projektui kiek rusai yra skyrę, kiek japonai yra skyrę po Fukushimos katastrofos. Atrodo, kad e, Japonija nutraukė savo įmokas e, ir e, ką galite pasakyti, kada jos gali būti atnaujintos. Na ir apskaitai matė klausimas dėl projekto įgyvendinamumo. Tai yra patys susijusi su generatoriaus statybos problemomis. Ar turite mokslininkų atitinkamas išvadas, nes e, buvo e, tam e, tokių technologinių trūkdžių, neaišku, ar jie yra ištaisyti, ar yra kokias nors ekspertų išvados iš JAF, Japonijos, kitų šalių, Rusijos dėl šio projekto įgyvendinamumo. Taigi aš esu kalbėjęs su įvairiais mokslininkais ir jiems kyla bejonių, kad šis projektas apskritai gali būti įgyvendintas. Taigi ar e, yra tarptautinių ekspertų komisija e, kokia nors sudaryta, kuri galėtų įvertinti šio projekto gyvendinamumą? Patys sudėtingiausi klausimai visuomet yra užduodami posėdžio pabaigoje. Taigi, Buvo du klausimai užduoti dėl JAV įmokų ir dėl mokslininkų vertinimų. Komisija puikiai žino apie diskusijas, kurios vyksta JAV parlamento abiejose rūmose dėl jungtinių valstybių įmokų iš šio projekto biudžeto. Jungtinės valstijos užtikrino savo tolesnį dalyvavimą šiame projekte ir per pastarosius metus JAV rėmė būtinas permainas šiame projekte. Jungtinių valstybių biudžetas dar nėra patvirtintas galutinai ir aš tikiuosi, kad JAF įmokos bus patvirtintos šiais metais taip pat kaip ir praėjusiais metais, tačiau šiuo metu diskusijos vyksta dėl įgyvendinamumo projekto. Manau, kad šios diskusijos prasidėjo dar nuo šio projekto gyvenimo pradžios, o ne jam įpusėjus. Ir Aš noriu pasakyti, kad mūsų atsakomybė yra pradėjus projektą jį baigti įgyvendinti ir užtikrinti, kad jis būtų įgyvendintas. Šiuo metu aš daugiausiai dėmesio skiriu administraciniams aspektams šio projekto ir e, mokslininkų išvadams skirsiu daugiau dėmesio ateityje. Šiuo metu mes siekime, kad būtų sukurta ir pradėtų veikti nauja projekto administravimo struktūra kad e, biudžeto vykdymas būtų tinkamai patvirtintas, kad dėtume visas pastangas, kad šis projektas geriau funkcionuotų. Aš, e, kai lankysiuosi ITER gyvendinimo vietoje su parlamento delegacija, galėsiu iškelti ir mokslinius klausimus, tačiau dabar daugiausiai dėmesio skiriu tam aspektui, kuris susijęs su mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimu. O kalbant apie projekto įgyvendinamumą, aš esu nusiteikęs labai optimistiškai tiek kalbant apie šį projektą, tiek apie anglės dioksido sulaikymo ir saugojimo projektus. Aš manau, kad mes turėtume investuoti į panašaus pobūdžio projektus. Ir tuo tarpu mes labai daug įvairių naujovių kūrėme ir dėgiame kitose sritise. Ne tik šį projektą įgyvendinami, mes kūrėme naujas technologijas ir šis projektas yra unikalus, kalbant apie brandalių sintezę. Taigi mes turime dėti visas pastakas, kad tas projektas e, pradėtų veikti, kad e, galėtume patvirtinti jo gyvenimo tvarkaraštį, galėtume apskaičiuoti realią gyvendinimo samatą Aš anksčiau e, buvau atsakingas savo šalies vyriausybė už investicijas, kai dirbau ministru ir Lėpdamas vis ankstesnė patirtimi galiu pasakyti, kad e, kuo daugiau įdėsime pastangų į projekto įvertinimą, tuo daugiau lėšų sutaupysime. Aš nesu mokslininkas, taigi negaliu e, moksliškai vertinti projekto įgyvendinamumo. E, šioje srityje tikrai nesu skaupęs daug patirties e, ir turime ne brandolių sintezės technologiją. Ta turiu atvirai pripažinti. Kalbant apie Japonijos indėlį į projekto biudžetą, ar jūs turite kokią nors naujienų? Atsakymas, kiek žinau, Japonija ir toliau visapusiškai dalyvauja šio projekto įgyvendinime. Japonija e, ne piniginėmis lėšomis įneša savo indėlį, o e, kitomis priemonėmis. Taip, Japonija yra visiškai e, pasirengusi vykdyti savo prisimtus įsipareigojimus, taip kaip tuos, kuriuos yra prisėmusi ir e, dabartinėmis aplinkybėmis savo pažadus vykdo. Kolega Stas, ačiū, pana pirmininkė, kalbant apie projektų administravimo struktūrą ir valdymą, ačiū už sutiktą informaciją apie veiksmų planą, kuris yra rengiamas. Taip pat dėkoju už jūsų pažadą nuvykti į Kadraš vietovę kartu su parlamento delegaciją. Aš e, anksčiau lankiausi, e, bandžiau apsilankyti to, toje vietovėje e, kartu ir lankiausi. Ir ponia Greslė jau minėjo, kad tuo metu praktiškai mes matėme didžiulę skylę, buvo tik tai pradėti statybos darbai, taigi būtų malonu įvertinti, kokia padaryta pažanga. Jūs minėjote, kad šiuo metu nebus jokių pokyčių susijusių su daugiametė finansinė programa, tai reiškia, kad iki 20 metų mes daugmaž žinome, kiek šis projektas kainuos, tačiau neatmetėte galimybės, kad ateityje projekto įgyvendinimo terminai pailgės e, ir kad galbūt reikės skirti papildomą e, finansavimą. Ar jūs e, galite daugmaž įsivaizduoti, apie kokias sumas mes čia kalbame? Ar jūs norite er-, elgtis apdairiai ir galbūt mums pasakysite, kad nu, na, galbūt po 20 metų situacija taps paprasčiausiai tik tai žymiai blogesnė. Kalbant apie E, ITER projekto svarbą siekiant užsitikrinti energetinę priklausomybę, kovoti su klimato kaita. Tai kiek pamenu, 2008-aisiais, kuomet lankėmės projekto gyvendinimo vietovėje, mums buvo pasakyta, kad pirmiausiai bus pastatytas eksperimentinis reaktorius, kuris turėtų e, gaminti energiją ir tai užtruks galbūt pats procesas energijos gamybos tik tai kelias minutės ar kelias sekundės, tačiau tai suteiktų mums labai daug vertingos informacijos ir 2015 metais turėtų būti baigtas statyti komercinis reaktorius, e, pradėtas statyti ir e, baigtas jis turėtų būti 2080 metais. Ar šis tvarkaraštis ir toliau lieka galioti, ar mes e, dabar turėtume būti tikri, kad 2080 metais jau bus galima tikėtis komercinio reaktorius. Taigi aš noriu paklausti, koks būtų šio projekto indėlis e, į kovą su klimato kaita. Jūs puikiai žinote, kad iki 2080 metų dar daug kitų dalykų reikės padaryti siekiant kovoti, e, laimėti šią kovą dėl klimato atšilimo. Climate change is a klimato kaita yra viso amžiaus iššūkis. Tai mes pirmiausia turime atsakyti anglies, visiškai atsakyti anglies iki 2100 metų. Dabar projekto tvarkaraštis, komercializavimas to projekto. Na, tai bus pasakyta veiksmų plane. Anksčiau anksčiau mes tikrai negalėsime numatyti jokių datų. Po lapkričio 19 dienos aš tikiuosi, kad mes galėsime informuoti parlamentą apie naują tvarkaraštį ir mes tikrai tą padarysim. Nepasakiau, kad išlaidos neauks. Aš pasakiau, kad šios finansinės programos laikotarpiu mums nereikės viršyti numatytų lėšų. To, tų lėšų užteks. Bet tai nereiškia, kad projektas kainuos tiek, kiek buvo numatyta dabar. Dabar, kadangi yra tam tikras vėlavimas, tai mums reikėjo investuoti mažiau pagal tuos etapus. Todėl mums nereikės papildomų pinigų iki finansinės programos pabaigos. Tačiau pats projektas gali kainuoti daugiau bet tam yra sukurtas rezervinis fondas, bus išdalintos papildomos išlaidos atskiroms e, narėms ir akcininkėms po lygiai, tai nebus vien tik tai ES indėlis. Taigi dėl to dabar laik, šiuo laikotarpiu iki 20 metų pabaigos mes galime išsilaikyti taip, kaip yra, o tvarkaraščius sužinosime po lapkričio 19 dienos, tada bus aiškiau, kiek ir lėšų reikės ir kokiamis, kokiais terminais maždaug galėtume vadovautis. Tokie projektai paprastai na, yra mažai svarstomi, nes politikams yra daug įdomiau kalbėti apie trumpalaikius projektus juos pradedi, matai, kaip jie įgyvendinami ir matai jų rezultatą labai netrukus ir netgi iki rinkimų kitų jau gali pasigirti rezultatais. Tokie projektai kaip kova su klimato kaita yra labai ilgalaikiai projektai. Bet mes negalime jų atsisakyti, mes esame atsakingi už mūsų ateitį, mūsų ateities kartoms. Taigi mums mes privalome tai daryti. To ir siekiame. Visose srityse iš esmės Kitas dalykas - apsirūpinimo energija, saugumas. Mes, aišku, negalime pasitikėti visiškai tomis valstybėmis, kurios mums, mus aprūpina iškastinių kūrų. Dabar esame priversti tą daryti, bet turime ieškoti ir kitų kelių, užsitikrinti saugų energijos tiekimą ateityje. Mes turime įgyvendinti visas mūsų te, visus teisės aktus priimtus e, kovos su klimato kaita srityje. E, Man labai patiko jūsų analogija su matrica ar tuo moratinkliu ir aš tikrai dar kartą pabrėžiu, kad šitas projektas yra nepaprastai sudėtingas, bet mes e, stengsimės kaip įmanoma atsakingiau naudoti mokesčių mokėtojų pinigus ir esame jums dėkingi už jūsų šioje srityje nuveiktus darbus. Ačiū, dėkoju komisarė. Bijau, kad mums dar teks pasimatyti. Ačiū, kad atvykote, kad atsakėte į klausimus. Mes tikrai išklausėme jūsų labai atidžiai. Visą tai, ką jūs pasakėte, įsidėmėjome. Labai susidomėjimu lauksime jūsų lapkričio 19 dienos posėdžio, jo rezultatų. Ir tada nuo, to, nuo tų rezultatų priklausys ir labai daug mūsų ta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros baigtis. Taigi šio, iš esmės šį darbo atvarkės punktą mes negalime dar šiandien užbaigti, mes turime jį perkelti į ateitį. Ir manau, kad mes iš principo remiame jūsų pastangą sukurti efektyvesnę vadybinę sistemą. Ir tas mūsų entuzijazmas ir mūsų parama, tikiuosi, kad jūs lydės ir tolesnėme jūsų kelyje. Linkime jums gero vakaro, mums dar teks pasilikti, apsvarstyti kitą klausimą mūsų darbo atvarkėje. Tai yra ketvirtasis darbo tvarkės klausimas - skaidrumas ir atskaitomybė ES institucijose. Tai yra AFKO iniciatyva teikiamas pranešimas. Pranešėjas yra Tamas Deutsch. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt eh, kollégák! Eh, Szeretném először is megköszönni a képviselőtársaimnak, illetve a... Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms, sekretoriatui už pateiktą, už nuveiktą darbą, už paramą man. Taip pat norėčiau padėkoti ir Transparency International organizacijai, kuri devynis mėnesius tikrino Europos institucijų darbą ir pateikė ES integralumo ataskaitą, kurioje apsvarstyta korupcijos e, ir kovos su korupcija metodai, rizikos mažinimo būdai ES institucijose ir pateikti pasiūlymai, kaip tą riziką būtų galima maksimaliai sumažinti. Ataskaitoje analizuojamos ES institucijos, jų darbas. 2014 m. vasario mėnesį komisija pateikė panašaus pobūdžio ataskaitą, kurioje buvo svarstoma padėtis visose valstybėse narėse, 28 valstybėse narėse, buvo analizuojami įvairūs sukčiavimo ir korupcijos atvejai valstybėse narėse. Tačiau šiame, šioje 28 skyrių ataskaitoje trūko 29 dalies, kurioje būtų aptariama ES padėtis korupcijos atžvilgių. Galima sakyti, kad Transparency International nuveikė šį darbą už komisiją ir išnagrinėjo ES institucijų padėtį. O akivaizdu, kad jeigu nacionaliniu lygmeniu egzistuoja korupcijos problemų, ir kovos su korupcija metodai nėra efektyvūs, tai visiškai logiška, kad lygiai tokių pačių problemų kyla ir ES institucijose. Yra prasmės pagalvoti apie tai, kaip reikėtų kovoti su korupcija. Galėčiau paminėti Staničev atvejį, Altos atvejį, kuris neseniai nuskambėjo įvairiuose kanaluose. Tai yra atvejai, kuriuos nagrinėjo ir mūsų komiteto koordinatoriai. Galime pasakyti, kad nepakanka vien tik nustatyti taisyklės, reikia šiek tiek daugiau, nes žmonės yra praradę pasitikėjimą ES institucijomis. Jie yra įsitikinę, kad institucijos yra korumpuotos. 52 procentai žmonių Europoje mano, kad ES institucijos nepakankamai intensyviai kovoja su korupcija savo gretose. Savo naujame pranešime apžvelgiau visus šios svarbiausius klausimus. Svarbiausia yra taikyti jau egzistuojančias taisyklės, tačiau kai kuriuose srityse reikia ir griežtesnių taisyklių. Dabar pakomentuosiu šį pasiūlymą šiek tiek detaliau. Pirmasis punktas yra kova su korupcija bei priemonės korupcijai mažinti bei jos prevencijai. Pirmiausia, reikia leisti piliečiams susipažinti su dokumentais Reikia taip pat sugriežtinti taisyklės, kurios padėtų išvengti interesų konfliktų. Taip pat ES institucijoms reikia susikurti vidinės taisyklės, kurios leistų apsaugoti asmenis pranešusius apie kur, įvairius pažeidimus. Reikia ir geresnių elksenos kodeksų ES institucijose turi egzistuoti naujoviška bendrumo kultūra ES institucijose. Taigi mums reikia griežtesnių vidinių taisyklių ir reikia tam tikros sistemos, kuri neleistų darbuotojams dirbusiems valdžios institucijose, be niekur nieko pereiti į privačias struktūras. Reikia, kad praeitų tam tikras laikotarpis nuo, vieno, nuo vienos pozicijos iki kitos. Tam ir turi būti sukurtas teisinis pagrindas. Lygiai taip pat reikalingas yra ir lobistinių grupių registras. Bet kokia lobistinė grupė turi būti įtraukta į tokį registrą. Tarybai taip pat išsakiau keletą, konkrečiai du pasiūlymus. Taryba pati dar neturi elgsenos kodekso. Ir mano pranešime aš reikalauju iš tarybos bendradarbiavimo su mūsų komitetu, bendradarbiavimo su komisija, rengiant tokį dokumentą. Tokiu būdu galėtume išspręsti ir biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūros komplikacijas. Taip pat aš suformuluoju ir reikalavimą taikyti taisyklės, konkrečias taisyklės susijusias su tam tikra rizika. Galima, pavyzdžiui, pritaikyti taisyklę neleisti dalyvauti kam nors kokiame nors kontekst, konkurse ar kokioje nors veikloje dėl to, kad yra galimas interesų konfliktas. Taip pat komisija turėtų pamėginti apsvarstyti, kokia galėtų būti kovos su korupcija strategija arba aps, turėtų apsvarstyti, kokie mes, kokias galėtume nustatyti naujas kovos su korupcija taisyklės, kad ši kova efektyviai vyktų ir nacionaliniu, ir ES lygmeniu. Mes reikalaujame, kad antrasis komisijos pranešimas apie padėtį dėl korupcijos būtų daug detalesnis, kad jis būtų parengtas anksčiau ir išsameu negu lygi šiol. Aš džiaugsiuosi, jeigu jūs pateiksite pakeitimų, pasiūlymų, juos galima teikti iki lakryčio 9 dienos, o komitete balsuosime gruodžio 1. AFKO diskusija vyks lapkričio 19 dieną. Ačiū. Dabar laukiu jūsų nuomonių, jūsų pasisakymų. Dėkoju. Tai labai išsami pozicija, labai išsamus pranešimas, yra labai daug, labai daug punktų. Pirmiausia, pirmiausia kalbės kolega Jatvo. Szony, és szeretném egyben megköszönni mind a, a AFKU bizottságban Sven Gigolt kollega munkáját, aki... Taigi, aš prisimenu, ką sakė Sven Gigolt iš AFKO komiteto. Jis buvo pateikęs labai gerą pranešimo projektą AFKO komitete. Taigi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Aš labai džiaugiuosi tuo darbu, kurį nuvyko, kurį nuveikė atsiprašau, tas komitetas. Jūsų pranešime minima labai daug įvairių detalių, smulkmenų, elementų, pavyzdžių. Norėčiau pakomentuoti keletą iš jų. Dalis to, ką jūs sakote, tikrai būtų efektyvu jeigu mes įgyvendintume tai pavyzdžiui Vengrijoje, tai korupcijos pas mus tikrai sumažėtų. Bet ne su viskuo galiu sutikti. Norėčiau papildyti jūsų pranešimą keliais punktais. Jūs, be kita ko, minėjote, kad reikėtų kalbėti apie suderinamumą, interesų konfliktų vengimą. Turėtų būti sustiprintos taisyklės, sugriešintos taisyklės. Bet kai mes kalbam apie interesų konfliktą, tai kalbam dažniausiai apie tarnautojus. Bet yra juk ne vien jie. Į vieną sritį mes kreipiame per mažai dėmesio. Matėme tą ir Volkswagen skandalo atveju. Labai dažnai būna taip, kad tarnautojai ar valstybės darbuotojai užima tam tikras pozicijas. Kaip ir dabar parlamente, kai kurie mūsų parlamentarai prieš tai buvo dirbę automobilių pramonėje ir gavo iš ten nemažą atlyginimą. Na, ką noriu pasakyti, reikia griežtesnių taisyklių ne tik institucijų darbuotojams, bet apskritai visiems. Pereinant iš vienos, iš privačios srities į valstybinę ir atvirkščiai. Aš manau, kad parlamentas savo narių atžvilgių yra taip pat pernelyg nuolaidus. Nemanau, kad mes pakankamai atsižvelgėme į kiekvieno parlamentaro interesų sritį, konkrečiai kalbu apie interesų konfliktus. Jūs minėjote ir žmonių pranešančių apie korupcijos atvejus apsaugą. Bet mes jau ir dabar turime taisyklės, kurios galėtų padėti tą padaryti. Jau ir dabar yra taisyklių galinčių apsaugoti informatorius. Ir dabar yra taip pat ir taisyklių, kurios reikalauja nurodyti pasitaikiusius korupcijos ar sukčiavimo atvejus. Taisyklėse numatytos ir apsaugos normos. Klausimas, kaip jos veikia. Ir ar tų taisyklių pakanka? Aš manau, kad mes tiesiog jomis ne iki galo pasinaudojame. Arba bent jau ne visos jos yra panaudojamos iki galo. Taip pat jūsų pranešime minimi ir finansiniai ES interesai. Aš manau, kad tai reikėtų tikrai dar labiau iškelti. Paskutinis dalykas - tai sanglaudos politika. Investicijos, viešiai konkursai dažnai būna susijęs su problemomis. Žinome, kad yra naujos taisyklės, kurios taikomos valstybėse narėse, bet man rodos, kad reikėtų tiesiog bendro europinės duomenų bazės tokiems viešiems konkursams. Tokioje duomenų bazėje būtų kaupiama informacija apie visus lygi šiol pasitaikiusius piknaudžiavimo atvejus. korupciją, sukčiavimą ir kitus nusižengimus vykdant viešosius pirkimus. Tokia centralizuota duomenų bazė ar duomenų bankas kauptų visą svarbę informaciją ir žinotume, kaip iš tikrųjų yra naudojamos ES lėšos, ar tikrai jomis nepiknaudžiaujama. Žinoma, korupcija, kova su korupcija turi būti kuo griežtesnė ir turime apriboti korupcijos mastą maksimaliai. O būtent viešųjų pirkimų srityje problemas kaip ir lygi šiol yra didelis. Toliau kalbės kolega Pirinski, sako pirmininkė. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi turėčiau keletą pastabų. Kaip jau minėjo ir pranešėjas, Aš manau, kad e, jis tikrai atliko labai išsamų darbą, apibendrino nemažai tų dalykų, e, kurios AFKO komitetas norėjo integruoti pranešimą. Pavyzdžiui, tai yra kova su korupcija ir taip pat ES darbuotojų elgsenos kodekso kūrimas. Na ir čia aš tik norėčiau šitą pasitikslinti. Dėl pasiūlymo sukurti nepriklausomą struktūrą, įstaigą, kuris stebėtų, kaip būtų taikomos Elsenos kodekso taisyklės. Būtų įdomu sužinoti, kaip ta nauja struktūra įsilietų į visą visumą, kokia būtų jos e, sąranga, kaip ji veiktų. Gerbiama pirmininkė. Aš turiu ir daugiau klausimų. Pranešimas vadinasi skaidrumas, atsakomybė ir sažiningumas ES institucijose. Ir aš pagalvau, kad gal būtų gerai mūsų komiteto nuomonėje akcentuoti tuos dalykus, kurie patenka į mūsų kompetenciją, o būtent kalbu apie tinkamą finansų valdymą, biudžeto vykdymo tvirtinimą, e, e, finansinių interesų apsaugą arba sergėjimą. Kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai nuolat atsitinka taip, kad taryba e, nenori įsitraukti visą procesą. Ir dėl to, iš tikrųjų, ši problema e, pastebima jau ne vienerius metus ir nematau jokių priežasčių, kodėlgi galų gale nereikėtų dėti daugiau pastangų ir tą problemą išspręsti, tam, kad ji nebesitęstų ir ateityje. Toliau dėl finansinių interesų. Tai vėlgi, aš manau, kad reikėtų dėti daugiau pastangų ir taikyti ekonominio veiksmingumo ir efektyvumo kriterijų. Tai turėtų būti pagrindinis e, tvaraus finansų valdymo kriterijus. Jis taip pat yra susijęs ir su finansų, finansinių interesų apsauga. Reikėtų vertinti dabartinės tendencijas, pokyčius, trūkumus sukčiavimo atvejus, reikėtų išsiaiškinti, kodėl e, tokių pažeidimų vis atsiranda. ES institucijų e, finansai yra reglamentuojami vairiose teisės aktuose. Yra ir taisyklės, kas turėtų būti daroma, kai yra pažydžiami ES finansiniai interesai ir man atrodo šiame pranešime reikėtų paminėti ir tai, kad reikėtų sukurti tvirtus elgsenos kodekso standartus. šiame pranešime būtų galima daugiau dėmesio skirti biudžeto vykdymo patvirtinimui ir finansinių interesų gynimui, kas ir yra mūsų kompetencija. Labai ačiū, nors galiausiai pranešėjas, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai už tikrai be galo svarbius pastebėjimus. Norėčiau paminėti tris dalykus. Ir e, vadovausios tą logiką, kuri yra ir mano pranešime. Aš visiškai pritariu kolegai Kievor. Iš tikrųjų, manau, kad visose 28 ES valstybėse narėse, o taip pat ir ES institucijose Dar daug ką reikia padaryti tam, kad būtų pagerintos šias rytį reglamentuojančios taisyklės. Taip pat manau, kad 28 valstybėse narėse ir ES institucijose yra dar tam tikrų trūkumų. Ir mano pranešime būtent ir kalbama apie tai, kaip galima būtų situaciją pagerinti. Pritariu tam, ką pasakė e, kolega. Dabar dėl interesų konfliktų. Kaip kad sakė kolega Javor, iš tikrųjų būtų galima pagalvoti apie e, tokius teisės aktus, kurie egzistuoja įvairiose valstybėse narėse, taip pat ir Vengrijoje pavyzdžiui, e, Vengrijos parlamento narys negali atsidurti tokioje padėtyje, kai jis užsijama veikla kažkokiame kitame sektorije arba srityje. Tokia atveju kiltų skandalas ir e, jis nebegalėtų e, išlikti e, parlamente. Vengrijoje yra įstatymas draudžiantis e, e, Vengrijos parlamento nariams vykdyti veiklą privačiame sektorija ir už tai gauti atlygį, tuo pat metu, kai jis eina parlamento nario pareigas. Na, bet Vengrija tikrai nėra vienintelė šalis, e, kuri turi tokius teisės aktus. Aš manau, kad reikėtų pasistengti ir priimti bendrą teisės aktą šioje srityje. Dabar dėl jūsų kitų klausimų. Aš tik tais e, šešerius metus dirbu Europos parlamente, taigi esu čia dar gana naujas. Prisimenu, kad per mano pirmąją kadenciją Europos Sąjunga pradėjo taikyti naują metodą, institucinį metodą, pagal kurį generaliniai direktoratai gyvendinamo turėjo gyvendinti vienodą sistemą e, visoje Europos komisijoje. Ir turiu pasakyti, kad ir dabar prabėgus keliariams metams ta sistema veikia gana, gana gerai, nors ji ir nėra tobula. Europos komisijoje yra daug įvairių e, generalinių direktoratų. A, B, C, D e, generaliniai direktoratai ir visi šie direktoratai Europos komisija vadovaujasi tomis pačiomis taisyklėmis. Ir aš manau, kad reikėtų Elksenos kodekso, bendro Elksenos kodekso, kuris padėtų išvengti interesų konflikto. Reikėtų bendro Elksenos kodekso, bendrų standartų, kurie būtų taikomi ES institucijų tarnautojams, tam, kad būtų uh, suderintos, harmonizuotos taikomos taisyklės ir normos. Šis klausimas nuolat, e, nuolat iškyla. Ir taip yra, ko gero, dabar, todėl, kad dabar kai kurios ES institucijos taiko gana egzotiškas taisyklės. Reikėtų vieno bendro elgsenos kodekso, kuris ir padėtų išspręsti šią problemą. Buvo kalbėta ir e, apie tai, kad taryba dažnai e, dėlsia įvykdyti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Taip, tai yra problema. Ir aš manyčiau, kad šią problemą reikėtų vėl iškelti. Reikėtų pateikti pasiūlymą, kaip būtų galima e, išspręsti šią problemą, kuomet taryba nenori tvirtinti biudžeto įvykdymo. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad atitinkamai pakoreguosiu pranešimo tekstą tam, kad E, jis tiktų AFKO komitetui. Gal generalinis sekretariatas norėtų sureaguoti? Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Iš įvairių pasisakymų akivaizdu, kad skaidrumo ir sažiningumo klausimas tikrai sudėtingas. Jis yra susijęs su vairiomis taisyklėmis, politikos kryptimis ir procedūromis. Čia ko gero pagrindinis klausimas yra štai koks. Ar mes turime tokių taisyklių, kurių mums reikia, ar jos jau galioja, ar mums reikia naujų taisyklių, ar mums reikia, kad tos taisyklės būtų geriau gyvendinamos. Junkerio komisijos atsakymas ko gero būtų štai koks. Ir beje, tai yra atspindėta ir pono Junkerio politinėse gairėse. Yra tokių sričių, kur dar reikėtų pasistumėti į priekį ypač turiuomenį lobistinės veiklos reglamentavimą, nes dabar lobistai bando įtakoti teisės aktų kuriejus. Junkerio komisija jau ėmėsi veiksmų ir ji viešai paskelbė e, visų e, e, komisijos atstovų susitikimus su lobistais Ir visi susitikimai su lobistais turi būti registruojami viešame registre, kurį bendrai tvarko komisija ar parlamentas. Buvo prisimtas įsipareigojimas paversti šį registrą privalomu. Visiškai netrukus Europos komisija pradės viešųjų konsultacijų procesą e, prieš pradėdamas e, dėrybas su parlamentu ir taryba. Ir tarp institucinėme sustarime turėtų atsirasti taisyklės dėl privalomo lobistų sustikimų registravimo. Na, o kalbant apie kitas rytis, tai ko gero manyčiau, kad iš esmės taisyklės jau egzistuoja. Yra pareigūnų tarnybos nuostatai, įgyventinimo taisyklės, Dabar komisija jau patvirtino ir informatorių apsaugos taisyklės, yra ir komisijos elksenos kodeksas. Taigi taisyklių jau yra, tam tikras teisinis pagrindas, teisinė bazė jau yra. Ne tiek e, reikia naujų taisyklių, išsamesnių taisyklių, bet tinkamai gyvendinti tas taisyklės, kurios jau dabar egzistuoja. Aš nenorėčiau gilintis į visas detalės. Jeigu turite kokiu nors konkrečių klausimų, tai galėčiau juos atsakyti ir pateikti daugiau informacijos. Iš esmės, Europos komisijos pozicija šiuo metu yra tokia. Taip, yra tokių sričių, kur reikėtų pasistumėti prieki, siekti pažangos, o kitose srityse reikėtų tiesiog įgyvendinti jau patvirtintas taisyklės. Ačiū pirmininkė. Ja, Ačiū. Jeigu galėtume kalbėti konkrečiau, būtų neblogai. Mes sutarėme dėl to, kad egzistuoja daug taisyklių, kurių mes e, nepritaikome. Ir manau, kad jeigu jau tokia yra padėtis, tai apskritai galbūt tų taisyklių nereikia. Manau, kad taip pat reikia aiškiai atskirti e, pareigūnus, kurie turi tam tikrus įgaliojimus ir politinio pasitikėjimo pareigūnus komisijos nariai, manau, kad yra politinio pasitikėjimo pareigūnai, taip pat mums reikia seiškinti, kas vyksta valstybės narise, kokia yra padėtis susijusi su tam tikrų politinių pareigūnų interesų konfliktais, verslų, ry, e, verslo ryšiais, ypač tais atvejais, kai jie pasinaudoja įvairių fondų lėšomis, turėdami tam tikrų asmeninių interesų. Ir manau, kad mūsų svarbiausias siekis turėtų būti aptikti tas spragas ir jas užpildyti. Pakeitimų tikimo terminas baigėsi lapkričio 9 dieną. Mes dabar čia ne tą puslapį atsivertę turime. Pirmininkė atsiprašo, ne, pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 28 dieną, balsuosime gruodžio 1. Taigi tokiu būdu baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ar yra kokių nors pasiūlymų dėl kitų klausimų? Tokių nėra, noriu priminti, kad 21.30 e, prasideda diskusija dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, taip pat ir tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo bus du pranešimai svarstami, taigi visi tie, kuriems e, yra skirtas kalbėjimo laikas, turėtų nepamiršti jo pasinaudoti. Dabar sustiksime lapkričio 9 dieną 15 val. ir 10 dieną nuo 9 val. Briuselėje, o šis posėdis yra.